Jau e, mainai tarp ES ir, ir kitų valstybių turi, turi vykti abipusiai naudingai. Dėkuoju, ponė Šulc. Bendra diskusija yra baigta. Balsuosime 11.30 šiandien. Als nächster Punkt. Kitas darbos varkės punktas. Mano Florence pranešimas elektros ir elektrinės įrangos atliekos. Visų pirma, žodis ponui Florence, keturias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimasis komisijos nary. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog noriu padėkoti visoms, visiems geriems bičiuliams šioje salėje. Ir kom, mano bičiuliams komisijoje, kadangi mes puikiai bendradarbiavome su komisijos tarnybomis. Taip pat dėkoju ir savo darbuotojams, nes jie irgi labai daug dirbo. Kai kalbame apie elektros ir elektroninės įrangos atlikas, Mes kalbame ne vien apie aukštus aplinkosaugos standartus, bet ir apie būtinybę neprarasti vertingų antrinių medžiagų. Mes žinome, kad e, žaliavų e, kiekis pasaulyje nuolatos mažėja. Ir kaip mes galėsime kurti tobuliausias, naujausias technologijas neturėdami žaliavų. Taigi šis pranešimas yra susijęs ir su labai rimtais ekonominiais dalykais. Valstybėse narise veikia skirtingos e, atliekų surinkimo sistemos. Geriausiai sekasi šiaurės šalims, kurios surinka 60 kg vienam gyventojui per metus, o pietuose surinkamas vos vienas kilogramas vienam gyventojui. Ir turime pagirti tuos, kurie gerai renka atliekas. Mums reikia vienodų kriterijų. Kol kas jų neturime ir todėl kiekvienas elgesi taip, kaip uh, jam patinka. Kiekvienas interpretuoja galiojančius teisės aktus taip, kaip e, nori. Ir kai žmonės laikosi nacionalinėse teisės aktuose nustatytų normų, tuomet mes negalime jų patraukti atsakomybėn. Nepamirškime, kad e, elektros elektroninės įrangos atliekų surinkimas gali būti ekonomiškai labai naudingas. Negalime praleisti šios progos. Europos Sąjungoje. Negalime leisti, kad Sūrija būtų daugiau skilių nei sūrio. Deja, tenka pripažinti, kad ir e, teisės aktų gyvendinimo stebėsina buvo taip pat nepakankamai veiksminga. Tai reikia ištaisyti. Mes norime pagerinti dabartinę situaciją ir aš žinau, kad tai daryti nėra lengva. Beje, ir mano e, šalis taip pat e, negali rodyti pavyzdžių kitiems šioje e, srityje. Dažnai atlikos yra išvežamos neteisėtai iš ES. Neseniai buvo patikrinti 420 konteinerių ir iš jų 360, 300, 300, 300 60 buvo aptikta vertingų medžiagų. Be to ir uh, rudos kilograme yra vienas gramas aukso. Todėl mums reikia griežtesnės įrangos gražinimo sistemos. Žmonės labai dažnai išmeta įvairius uh, elektroninius prietaisus, tačiau juos galima perdirbti. Ir net kai kas gali paversti tai sėkmingų verslų. Šiuose prietaisuose, šioje įrangoje yra labai daug vertingų medžiagų. Negalime jų švaistyti. Be to, kaip minėjau, būtina užkirsti kelią neteisėtam e, atliekų išvežimui. Pone pirmininkė, Įrangą šiandien gali, viena įmonė gali parduoti įrangą visoje Europos Sąjungoje, tačiau renkant e, atlikas ji neturi jokios įtakos. Ačiū, ponė Florencijų, komisijos vardu, komisijos narys Patošnikas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Aš taip pat norėčiau padėkoti parlamentui, ypač pranešimo autoriui ponui Florencijui bei jo komandai šešėliniams pranešėjams ir aplinkos saugos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui už jų darbą. Jų susidomėjimas šiuo klausimu atsispindi pakeitimuose, kurie buvo patvirtinti komitete praėjusią savaitę. Man džiugu, kad daugybėje pakeitimų palaikomi komisijos tikslai e, dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų Tai yra pabandyti išnaud, išnaudoti aplinko, užtikrinti aplinkosauginius tikslus, e, ren, apdarojant, perdirbant e, panduotą įrangą, taip pat numatyti taisyklės, kaip kovoti su neteisėta neteisėtų atliekų eksportų, bei taip pat sumažinti nereikalingą administracinę naštą, ypač Europos gamintojams, sustiprinti nacionalinių institucijų bendradarbiavimą. Sustiprinus šios direktyvos nuostatas mes veiksmingai prisidėsime prie uh, našios ir perdirbančios atlikas visuomenės kūrimo. Uh, Europoje auga atliekų kalnas, o šioje srityje mes galėtumėme, perdirbdami šias atlikas, mes galėtumėme mažinti savo priklausomybę nuo įvežamų kai kurių retų žaliavų. Taigi parlamentas ir komisija iš esmės sutarė šiuo klausimu ir norėčiau pasidalinti kai kuriamus pastobomis dėl e, tam tikrų tikslų. E, atliekų surinkimo tikslai. Komisija džiaugiasi, kad e, parlamentas pritarė jo, jos tikslams rinkti atliekas. Tai būtų naudinga mūsų aplinkai ir tai taip pat užtikrintų mūsų ekonomikos našumą. Tuo, tuos tiklus gali gyventinti visos valstybės naras ir tai yra taip pat svarbu. Komisija siūlo nustatyti kitokius tikslus ir nustatyti tam tikras proporcijas, tam tikrus kiekius, kiek reikia surinkti. Komisija patvirtintų šį tikslą, jeigu būtų parengta atitinkama apskaičiavimo metodologija. Komisija yra pasirengusi atlikti savo darbą ir tai yra išdėstyta komiteto pasiūlyme. Dėl direktyvos apriepties e, siūloma atsisakyti kai kurių nuostatų. Komisijai tai yra primtina, nes pagrindinis komisijos pasiūlymo tikslas šioje srityje paaiškinti kai ką, bet nekeisti direktyvos apriepties. Toliau dėl dujošvičių, lemp, dėl dujošvičių komponentų. E, komisija siūlo jiems e, direktyvos netaikyti tokiems prietaisams. Komitetas siūlo ne, ne, netaikyti direktyvos šiems prietaisams. Tačiau mes žinome, kad vis daugiau kalbama ir vis, daugiau, vis labiau susirūpinama dėl tos įrangos poveikio aplinkai. Ir neseniai e, Saulės. E, saulės e, energiją naudojančių baterijų gamintojai kreipėsi į komisiją su pasiūlymu. Mes parengsime atitinkamą pasiūlymą ir netrukus paskelbsime jį. Turime įvertinti aplinkos sauginius tokių e, baterijų aspektus. Taigi, užbaigdamas noriu pasakyti štai, kad ši direktyva yra peržiūrima pagal galiojančią peržiūrėjimo procedūrą, e, įtraukiami tam tikri nauji elementai. Ir žinome, kad kuomet taikoma tokia procedūra, reikia laikytis e, ją reglamentuojančių taisyklių. Ir tik tai tie nauji elementai buvo įvertinti, buvo įvertintas jų galimas poveikis. Bet mes suprantame tam tikrų pakeitimų siūlymus ir suprantame, kodėl jie buvo patikti. Aš dabar su nekantrumu lauksiu diskusijų parlamente ir taip pat dar uh, savo galutinėse pastabose taip pat kai ką aptarsiu. Toliau kalbės uh, frakcijų atstovai ir pirmia, pirmasis kalbės ponas Zėberis apie, apie frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Florence už jo labai pragmatišką požiūrį į šį klausimą ir dėkuoju jam ir už jo ištvermę. Dėkuoju ir komisijos nariui. Komisijos nariai, jūs pasakėte, kad mes turime atsižvelgti į valstybių narių galimybės rinkti atlie, atliekas. Tačiau kaip taip gali būti, kad viena valstybė narė sugeba surinkti 60 kg vienam gyventojui per metus, o kita vos vos sugeba surinkti 1 kg? Mes turime kur kas griežčiau reikalauti, kad būtų renkamos atliekos. Taisyklės egzistuoja, tačiau valstybės narės elgėsi kaip panorėjusios. Pažvelkite į Italiją. Italija buvo aiškiai pasmerkta. Komisija yra sutarčių sergėtoja, todėl jūs privalote e, užtikrinti, jog būtų laikomasi vis, e, visų prisimtų įsipareigojimų. Valstybės narės privalo tinkamai taikyti galiojančias taisyklės ir tiek. Jei kalbėsime apie pagalbą mažoms įmonėms, norint užtikrinti, kad jos pasiektų atliekus rinkimo tikslų, turime realiai tą padėti ir turime reikalauti, kad valstybės narės imtųsi paramos priemonių. Socialdemokratų frakcijos vardu, ponė Van Bremt. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai energetikos viršūnės susitikimo išvakarėse, kuomet e, komisija ir parlamentas ypač e, pabrėžia energijos e, taupimą ir, ir veiksmingumą naudojimo, reikia įgyventi šimtos direktyvos iniciatyvas. Nes atlikų yra vis daugiau ir daugiau. Ir Tai ne visuomet būna vien tik tai atliekos, kadangi elektronikos ir elektros prietaisų atliekos kartais tuo pat metu būna ir žaliavos, kurios gali būti e, panaudojamos. E, reikia užtikrinti geresnį surinkimą atliekų ir geresnį perdirbimą. Ir e, taip pat turime sumažinti šių medžiagų eksportą į, iš ES ir dėl etinių, ir dėl ekologinių sumetimų. Taip pat turime galvoti ir apie šitų atliekų naudojimą trečiosiuose valstybėse. Dabar tikslai yra aiškus ir suprantami. Turime pasveikinti pranešėją ir šešėlinius pranešėjus Jie tarpusavį puikiai bendradarbiavo, todėl parengtas dokumentas yra nuseklus, aiškus ir galėsime tinkamai dabar dėrėti su taryba, nes mes esam pasirengę e, tikrai gyvendinti tai, kas yra numatyta tekste ir turime tai pasakyti tarybai. Turime taip pat atkreipti ypatingą dėmesį nelegaliam e, eksportui. dabar žmonės nebepalieka didelių elektros prietaisų šalykelėje, šalituvų ar panašiai, dažniausiai išmeta mažus. Girdėjau taip pat, kalbant apie elekt, saulės energijos baterijas, reikės atlikti vertinimą ir dėl to vertinimo ir dėl saulės energijos baterijų įtraukimo ar neįtraukimo reikės darėti su taryba. Todėl norėčiau, kad kolegos jau dabar galvotų apie tai ir siūlau kolegoms balsuoti už šį tekstą. Dėkoju. Dabar žodis e, ponai Panajotov dviem, dviejoms minutėms. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, mėly kolegos. Europa išleidžia daugiau negu 130 milijardų eurų tam, kad būtų importuojami strateginiai metalai į Europą. Ši suma gali sumažėti įgyvendinus naują direktyvą dėl e, elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Aš norėčiau pasveikinti pranešėją ir šešėlinius pranešėjus už puikiai su puikiai atliktų darbu. Kompromisas, už kurį mes balsuosime šiandien, yra žingsnis į priekį siekiant užtikrinti geresnį elektros elektroninės įrangos atliekų tvarkymą. Dabar fiksuoti ambicingesni tikslai, taip pat e, numatyti veiksmingesni atliekų rinkimo mechanizmai ir tuo būdu e, Europos e, strategija šioje srityje bus veiksmingesnė. Daug šios rušies e, įrangos atliekų turi retų metalų, platinos, kitų, kurie gali būti panaudojami, perdirbami. Europos Sąjunga išmetė 350 milijonų tonų metalų 2006 metais. pranešime, pranešimas yra taip pat labai svarbus žingsnis į priekį, užtikrinant geresnę aplinkos apsaugą. Dėkoju. Dabar panas Tremopulos, dvi minutės. Pirmininkė, kolegos. Šią direktyvą bandome spręsti, ką daryti su vis augančia elektros elektroninės įrangos atliekų krūva, kuri grasina, grėsmingai didėja. Reikėtų užkirsti kelią kai kurių pavojingų medžiagų judėjimui po valstybės, nes kol kas nėra numatytas e, protingas jų tvarkymo planas. Iškeltas tikslas yra 65 procentai tų atliekų surinkimas, tačiau surinkama surinkamos įrangos perdirbama tik 50 procentų, kita dalis yra e, eksportuojama į trečiasias valstybės. Taip pat noriu pasakyti, kad neatspindėta padėtis visose valstybėse narėse. Kai kams iškeltas šis tikslas yra labai plataus užmojo, kitiems labai kuklus. E, gamintojai dirbantis įvairiose valstybėse nebūtinai vienodai siekia gyvendinti tuos tikslus. Ir kalbant apie atliekų surinkimo tikslus. Mes norime užtikrinti, kad iki 2050-ųjų e, net 85 procentai tos įrangos būtų surenkama. Tačiau jos bus panaudojama ir perdirbama vos keli procentai. Norime, kad būtų renkamos ir būtinės tokio pobūdžio atliekos ir kad mažmenininkai parduodantis įrangą priimtų panaudota, e, panaudotos prietaisus, kai rinkoje atsiranda naujos prekes, netgi jeigu kalbame apie labai mažus kiekius. Taip pat reikėtų už, užtikrinti e, tų prietaisų judėjimo atsakamumą, kalbu apie transportavimą, kad kaip galėtume užtikrinti jų pakartotinį panaudojimą. Dėkoju. Toliau konservatorių e, ir reformatorių frakcijų vardu kalbės ponė Galing. Dėkoju, aš kaip ir kiti kolegos norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams bei pranešėjui rengiant šį dokumentą. Šio dokumento tikslai yra labai aiškus ir iš esmės mūsų frakcija jam pritarė. Mes iš tikrųjų kūrėme atlikas Europoje kur kas e, greičiau nei kas nors kitas pasaulyje ir todėl turime sugalvoti, kaip galima būtų jas apdoroti. Tačiau dar kai ką reikia paminėti. Pirmiausia yra perdirbimo kaštai, kadangi perdirbimas daug kainuoja. Mes negalime sukurti sistemos, kuri tik tai apkrautų dar labiau mokesčių mokėtoje, ypač dernint mokesčių sistemas. Dar vienas dalykas labai svarbu yra, kad valstybėms narėms būtų leista rinktis e, joms labiausiai tinkamas surinkimo priemonės. Taip mums reikia tikslų, tačiau tikslai nėra uh, nurodymai, ką turi daryti valstybės narės. Ir dar vienas e, dalykas. Aš norėčiau pritarti poniai Van Brantant. Ji kalbėjo apie tai, jo galima skatinti žmonės uh, rinkti atliekas. Ir aš tikiuosi, kad ateityje į tai bus atsižvelgta. Dėkuoju. GUE, Ačiū. GUE frakcijos vardu ponė Vils, pusantros minutės. Ja, dank, Ačiū. Senos išmetamos įrangos kiekiai auga kiekvienais metais. Tai ima kelti realią grėsmę žmogaus sveikatai ir aplinkai. Esu dėkinga ponui Florencui už tai, kad jis konstatavo šią problemą ir kad mes, kad daugelis frakcijų drauge pasiūlė bendrą sprendimą aplinkosaugos komitete. Manau, kad taisyklės dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų perdirbimo patvirtina, kad ypač kalbant apie atliekų, prie, atliekų eksportą, tai, tai na, reikia nepamiršti tų trečių valstybių gyventojų. Tačiau aš esu kritiškai nusiteikusi dėl kai kurių siūlymų, jog kai kuriuose gaminiuose yra, pavyzdžiui, tokios nuodingos medžiagos kaip kadmis. Prisiminkime nano medžiagas, jos taip pat gali kelti E, grėsmę žmogaus ir sveikatai ir aplinkai. O kalbant apie nano medžiagas, yra įrodyta, kad jos kelia grėsmę sveikatai. Todėl norėčiau, kad komisija labai atidžiai tai išnagrinėtų, jeigu yra aiškiai įrodyta, kad gaminys nekelia e, žal, grėsmės puiku, bet jeigu tokia grėsmė yra, jis turėtų būti išimtas iš rinkos. 101 ir 102 pakeitimai apie tai ir kalba. Europa della libertà e della democrazia, l'onorevole Rossi per un minuto. Dabar žodis eh, kolegai Rossi, EFD. Dėkuoju. Turime nagrinėti šį projektą, jisai bus veiksmingas tik tai tuomet, kai e, eh, prieisime prie antrojo svarstymo. Nepamirškime, kad yra tam tikrų įsipareigojimų ir vartojimui, vartotojui. Ten kalbama apie perdirbimą, kol kas perdirbama tik tai 65 procentai, tuo tarpu 20 procentų daugiau fiksuojamas yra tikslas. Kaip turime užtikrinti, kad e, pardavėjai laikysis 85 procentų tikslo. Galbūt vartotojai perpardos savo įrangą, jie, jie galbūt kitaip atsikratys tos įrangos, o kaip e, pardavėjai ir kiti numatyti subjektai pasieks tą tikslą. Nes mes rizikuojam, kad e, rinkoje gali atsidurti daug energijos vartotojų ir pasenusių prietaisų. Dėkuoju dabar. Ponas Sonik, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga labai sparčiai gamina atliekų e, kalnus. Tai kelia grėsmę aplinkai ir visuomenės sveikatai. Be to, šis klausimas yra susijęs ir su veiksmingu išteklių naudojimu. Nustatant tikslus, reikia būti realistais. Kai kuriuose valstybėse narėse šaldytuvai, televizoriai, kompiuteriai tarnauja gan ilgai, ilgiau nei kitose šalise. Pranešėjas Pranešėjas mano, jog šias problemas galima būtų spręsti pritakiant priemonės, kurios beje būtų nenaudingos naujoms valstybėms narėms. Nepamirškime, kad skiriasi vartotojų mąstysena mūsų šalise. Aš manau, kad teisės aktuose reikia numatyti griežtesnės jų vykdymo priežiūros nuostatas. Gan dažnai žmonės gali, su, e, gali klastoti dokumentus. Ir pavyzdžiui, e, pranešant e, atitinkamus institucijoms apie surinkta, surinktas atliekas, gali būti klastojami dokumentai, gali būti keičiami įrangos pavadinimai, nurodomi neteisingi skaičiai. Aš manau, kad e, atliekų surinkimu turi užsimti atskiros specialiai tam skirtos įmonės. Dėkuoju, dabar žodis ponui Makavan. Vieną minutę. Pone Makavan. Ačiū. Jeigu aš norėčiau, kad būtų perdirbtos kokios nors prekės ten, kur aš gyvenu, aš turėčiau pati jas nugabenti į vietos tarybą. Jeigu norėčiau pe perdirbti kad būtų perdirbtas popierius ar stiklas, aš galiu įmesti į tam skirtą šiukšliadėžę, jeigu noriu, kad būtų perdirbti e, kokio nors prietaiso elementai, juos turiu nunešti įrangos pardavėjui. Turi atsirasti daugiau galimybių, žmonėms turi būti lengviau kažkam pristatyti ypač smulkes elektros prie, prekes me, mes kalbėjome apie tikslus, kurie kuriuos sunku įgyvendinti. Žinoma, kuomet žmonės atsikrato šaldytuvo ar, ar kitų didelių prietaisų, tuos tikslus įgyvendinti lengva. Tačiau ri, rinka turi būti taip pat tuo su, suinteresuota. Praėjusią savaitę komisarė inicijavote išteklių našaus naudojimo strategiją. Tai yra susiję dokumentai. Reiktų pasiekti, kad visi elektros prietaisai ir elektroninė įranga būtų surenkama ir perdirbama. Tai turi tapti taisykle, nes kitaip našaus išteklių naudojimo strategija nebus įgyvendinama, kaip e, ponas Florencas minėjo, žaliavų trūksta. Mes turime pasiekti, kad ši direktyva būtų įgyvendinta. Grazie. La parola all'onorevole. Dėkuoju. Dabar žodis e, ponui Deivis, pusantros minutės. Naujoji direktyvos redakcija. Nemažai kas iš mūsų prisidėjo ir prie e, originalios e, direktyvos. Mes visuomet manėme, kad ši direktyva yra verta mūsų dėmesio. Ir mes norime už panaikinti teisės aktuose li, likusias spragas. Žinome, kad labai dažnai t, įvairius prietaisai ir įranga atsiduria šiukšlynuose ir tenai e, ją degina ar sprogdina vaikai. Leiskite valstybėms narėms, e, ypatingai gamintojams, pateikti e, atlikus rinkimo ir perdirbimo pasiūlymus. Be to, šiandien turime galimybę kai ką užbaigti, ko neužbaigėme anksčiau. Uh, spausdintuvus gaminančios kompanijos turi labai veiksmingą senos įrangos surinkimo strategiją, kai spausdintuvai yra surinkami, už, surinkami ir už tai yra mokama. Ir be to žinome, kad galima uh, pakeisti uh, rašalo kasetės. Ir uh, anksčiau reikėjo gauti ir naują kasetę, o dabar jie galima tiesiog uh, uh, į ją įpilti rašalo. Ir dabar uh, šios pramonės atstovos teigia, kad uh, rašalo kasetės gali būti traktuojamos kaip e, vartojimui skirtos prekės, o ne kaip e, įrangos e, techninė dalis. Taigi štai tokios yra spragos, kurias mes kolegos galime šiandien užpildyti. Dėkuoju. Dabar žodis ponui Lasak vieną minutę. Pirmininkė, ponios ir ponai. Ši direktyva be abejonės yra žingsnis tinkama kryptimi. Mes norime pasiekti esminių pokyčių ir jeigu surinksime daugiau atliekų, tai, tai bus rimtas proveržis. Reikia, kad atitinkamų žingsnių imtųsi ir įmonės, kad tai būtų reiktų sumažinti biurokratinę naštą. Ir būtent dėl biurokratinių, dėl egzistuojančios biurokratijos aš pasisakau prieš teisiškai saistančius tikslus valstybėms narėms. Ir turėtumėme laikytis taisyklės, kad jeigu kažkas e, gerai funkcionuoja, nereikia to, tos situacijos keisti. Taip pat manau, kad e, reikia pasilikti prie, reikia laikytis ribotos aptriepti srities šio direktyvos taikymė. Kalbu apie skirtingo naudojimo laikotarpio įrangą. Ir nustatydami tikslus turėtumėme ne tik e, siekti ambicingų tikslų, turime būti realistiški, netaipmėme sukurti papildomos naštos visiems. Dėkuoju, žodis, malai nutal, vieną minutę. Okay, um... Mobiliai telefonai, e, e, pakrovimo aparatai, termometrai, šaldytuvai, šaldikliai, e, mikrobanginės krosnelės, laikrodžiai, DVD grotuvai, dulkių siurbliai, vaikų žaislai, video žaidimai, medicinos prietaisais, prietaisai, nuotolinio valdymo pulteliai, šildytuvai ir skalbimo mašinos. Tai yra tik tai keli elektros prietaisai kuriems bus taikoma šį direktyvą. ES atrodo, jog ji gali kurti vis daugiau teisės aktų tuomet, kai išgyvename krizę ir kai žmonėms yra sunku sudurti galą su galu. Todėl aš norėčiau paraginti visus šioje salėje užjausti sunkiai dirbančius mokesčių mokėtojus bei smulkės virdutinės įmonės ir siūlau išmesti šį dokumentą iš šiukšliadėžę. Luka. Pone Nuttall, turiu klausimą. Jūs sakote, kad dėl siūlymo perdirbti įrangą, įrangą pabranks. Jeigu gamintojas neturės už tai mokėti, tai kas turėtų finansuoti tų atliekų tvarkymą. Kodėl jūs pasisakote prieš bet kokius mokesčius įmokas Europoje už tai, kad būtų tvarkomos tos atliekos? Kodėl jūs manote, kad gamintojas neturėtų nieko mokėti už tai? Taip, man labai yra visuomet malonu su tavim susikausti. Susikauti kiekvieną kartą, kai kalbų, tu visuomet reaguoji. Aš manau, kad galiausiai vienaip ar kitaip, e, anu tavęs aš sakau, kad mokės mokesčių mokėtojas. Ne, aš netą noriu pasakyti, mes išgyvename ekonomikos nuosmukį. Ir aš noriu apginti sunkiai dirbančius mokesčių mokėtojus. Ir antra, aš manau, kad e, atlikas reikia rinkti nacionaliniu lygmeniu ir už tai turi būti atsakingi žmonių renkami pareigūnai, politikai o ne komisija, kuri nėra niekam atskaitinga. Credo che l'onorevole Florence voglia intervenire. Atrodo, kad ponas Florence prašo žodžio mėlynos kortelės, pagal mėlynos kortelės procedūrą. Aš nepažįstu kalbėjusio kolegos, nes kuomet buvo diskutuojama apie elektronikos ir elektros atlikas, aš niekad jo nemačiau. Tačiau ko, kokią kainą mes e, už tai mokėsim už kelių metų, už penkių, šešių metų, kuomet konstatuosim, kad e, nebėra žaliavų pas mus, o jos atsiduria savartinuose už ES ribų. ne vartotojas turi visą tai matėti, tačiau, mokėti, tačiau tomis priemonėmis sustiprinama gamintojo atsakomybė. Ponas Nato. Ka, kažkas už tai reikia, kažkas už tai turi mokėti. Nebūtinai tai aišku bus parašta direktyva. Juk niekada nepasakote žmonėms, kad jiems teks kažką finansuoti. Mano uh, E, mokesčių mokėtojams buvimas šiame klube kainuoja 15 milijonų svarų per dieną. Ir sprendimai turi būti priimami valstybėje. Ja, turi priimti, jos turi priimti spre, politikai atskaitingi rinkėjams. Mano rinkėjai negali pareikalauti, kad komisijos narė atsistatydintų. Tai yra neteisinga. Dėkuoju, ponė Sulyk, pusantros minutės. Pane pirmininkė, ponė komisijos nariai, kolegos ne vieną kartą yra sakę, jog dabar, kuomet Europa galvoja apie strategiją, kaip apsirūpinti e, retais e, metalais ir žaliavomis, mes negalime nekreipti dėmesio į labai didelį potencialą slypinti e, protingame atliekų panaudojime. Mes e, turime pagerinti surinkimą, e, turime iškirsti kelią nelegaliam eksportui, turime taip pat e, didinti surinkimo tikslus. Nepamirškime paskut... pagrindinio veikėjo šiame kontekste vartotojo, nes nuo jo priklauso sėkmė. Jeigu norime, kad mūsų teisės aktai būtų veiksmingi, o tam mielas Karl Heinzai, e, reikėtų pasiremti patirtimi, nes e, ekomokestis pasirodė esas labai tikslingas. Taip pat e, negalime nekreipti dėmesio ir į pačius piliečius. Piliečiai turi būti veikėjai, o ne žiūrovai, kuomet įgyvendama Europos aplinkos politiką. Dėkuoju. Dabar pane Gardinė, pusantros minutės. Dėkoju. Aš pritariu daugumai pasisakiusių kolegų. Šita direktyva yra esminės svarbos, labai svarbi ir be jokios abejonės mes balsuosime už ją. Tačiau galbūt reikėtų pagilinti kai kurios e, aspektus antras varstymo e, metu. Aš tikiuosi, kad komisija atliks poveikio tyrimą dėl dėl šių nuostatų, nes e, man atrodo, kad kai kurie dalykai čia galėtų tapti konkretesniais dėl. E, todėl turiu, turiu galvoje e, taikymos ryties susiaurinimą arba išplėtimą. Taip pat e, naštos e, pasidalymą ir atsakomybės pasidalymą tarp e, visų proceso dalyvių, tačiau turbūt reikėtų nepadidinti per daug administracinės e, naštos. Toliau kriterijai šiame kontekste nėra blogų arba gerų valstybių narių Čia turi būti atsižvelgiama į egzistuojančias skirtingas situacijas ir skirtingas e, sistemas, jos turi būti įvertinamos. Ir negalim sakyti, kad automatiškai kai kurios valstybės atsiduria palankesnėje, o kai kurios nepalankesnėje padėtyje. Todėl reikia daugiau laiko ir, kaip sakiau, pagilinti kai kurios aspektus. Dėkuoju. Dabar e, ponas Pittikainen. Viena minutė. Puheenjohtaja. Komissiolta on tullut... Pone pirmininkė, komisija pateikė mums savo veiksmų programą, kurioje yra numatyta tausoti antrinės žaliavas. Žinome, kad žaliavų kainos visame pasaulyje kyla ir žaliavų turime vis mažiau ir mažiau. Šiandien kalbame apie elektros elektroninės įrangos atliekas. Tai reiškia, kad kalbame ir apie tokius dalykus kaip mobilieji telefonai. Trečiose šalise dažnai iškyla tikrai šių telefonų kalnai. Todėl reikia geriau rinkti ir geriau perdirbti elektroninės įrangos atliekas. Ar už tai turėtų būti atsakingas e, gamintojas? Galbūt. Mums reikia geresnių ataskaitų, tam, kad galėtume geriau vertinti, kaip sekasi valstybėms narėms įgyvendinti šią direktyvą ir siekti joje numatytų tikslų. Reikia taip pat aiškiau išdėstyti atliekų rinkimo ir rušiavimo nuostatas. Ir apskritai tekstas turėtų būti ambicingesnės. Ši direktyva, direktyva yra tinkamas pirmas žingsnis. Ir dar kartą turim pasakyti, kad atsakomybę turi prisiminti gamintojai. Ačiū, ponė Ajuso, vienai minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Reikia plataus užmojo tikslų. Tačiau taip pat turime pripažinti, kad e, pranešėjo pasiūlymus įdėkti bus nelengva, nes valstybių narių situacija yra sudėtinga. Mes. E, Ispanijos delegacija jį palaikysime per pirmąjį šio klausimo svarstymą. Tačiau negalime pritarti siūlymui, kad perdirbimo ir atliekų tvarkymo kaštai būtų e, klasifikuojami ir rašomi atskirai. Taigi mes, mes balsuosime prieš siūlymą at, pat, išbraukti 41 pas pranešimo straipsnį. Manome, kad mm, vartotojai turi teisę žinoti, kiek atliekos ir atliekų perdimas jam kainuoja. Tai turėtų būti numatyta šiame teisės akte. Ir tai turėtų užtikrinti daugiau skaidrumo visoje mažmeninės priekybos grandinėje. Jūs sako pirmininkė, spontaniški pasisakymai ir pirmiausia žodį suteikiu poniui Mečaros, prašau. köszönöm elnök asszony elnézést a hezitálásért köszönöm florenz úrnak a kiváló szakmai munkát atsiprašau kad e, kiek vėluoju pradėti norėčiau padėkoti ponui florencui už jo puikų darbą mes kalbame apie tai kad elektros elektroninės įrangos atliekų kiekiai nuolatos auga jei mes norime kad šį, šios atliekos būtų perdirbimos e, nes tai būtų naudinga mūsų aplinkai turime aiškiai e, turime dar paminėti ir tai kad Taip e, sugebėsime sutaupyti daugybę labai vertingų ža, e, žaliavų. Teigiame, kad e, surinkama yra 85 procentai visų atliekų, tačiau tik maž, mažiau nei pusė iš jų yra tir, tinkamai panaudota antrą kartą. Ši direktyva yra labai svarbi iniciatyva, nes ji leis mums surinkti ir iš naujo panaudoti labai vertingas žalėvas. Valstybės narės skirtingai interpretuoja šią direktyvą. Direktyvoje yra kalbama apie visas elektros ir elektroninės įrangos atlikas. Nėra pasiūlyta jokios jų klasifikacijos. Aš manau, kad mums šios klasifikacijos tikrai labai reikėtų ir tuomet atlikas galim būtų rinkti pagal šią klasifikaciją. Ačiū. Toliau Pana Šliperis. Ačiū, pana pirminkė. Mes e, švaistome visuomenėje daug daiktų. Jeigu kalbėsime apie aukso, sidabro e, kasyklas, jos vis dar e, išgavinėja metalus, tačiau galime viską panaudoti juk dar, dar, dar, dar kartą. Taip pat reikia stengtis neteršti aplinkos e, taršiamis medžiagomis. Į visą tai reikia žiūrėti ir iš šios perspektyvos. Čia kalbame apie kadmį, apie konkurencijos iškraipimą. Turime stengstis e, daugiau tikrinti nano atliekų tvarkymą. Ir reikia, kad komisija sugriežtintų eksporto taisyklės, kad nebūtų eksportuojamos atliekos. Ačiū. Toliau ponas Rubiks. Šriubikas, gal vokietis, tas ir praleis visą savo kalbėjimą. Ne, aš latviu tas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Aš esu vienas iš tų žmonių, kurie pritarė šio dokumento patvirtinimui. Aš taip pat pritariu tam požiūriu, kad e, valstybės narės turi dėti daugiau pastangų. Latvijoje tik 25 procentai elektroninių ir elektros prekių yra perdirbamos. Tai yra tikrai per mažai. Tačiau jeigu pažvelgsime į didžiulius skirtumus tarp valstybių narių, tai iš tikrųjų Tai verčia reikalauti komisijos užtikrinti, kad visos valstybės narės daugiau dėmesio skirtų šio dokumento įgyvendinimui. Na, žinoma, iki 2016 metų Latvija siekia e, e, pasiekti perdirbti 40 e, procentų atliekų, o iki 2020 metų 60. Dėkoju. Predsedajúca, vážený pán komisár. Paška. Ačiū, panė pirmininkė, panė komisijos narė. Šios direktyvos dėl jos pataisų įvairiose komitetuose Europos parlamente vyko labai intensyvios diskusijos, buvo pateikta daug pakeitimų pasiūlymų. Ir e, šis kompromisinis tekstas yra tikrai geras žingsnis e, į priekį. Pakeitimų pasiūlymai, mano nuomonė, yra tikrai geri, ypač naujoji 47 e, straipsnio versija. Tie pakeitimai mums padės patobulinti perdirbimo, šiuklių e, perdirbimo surinkimo sistemą ir e, pasiekti šiukšlių surinkimo tikslų. Ir padėsime toms šalims, kurios neturi pakankamos infrastruktūros e, šiukšlių surinkimui. Norėčiau E, paremti ir 93 straipsnio naują versiją, kadangi čia kalbama apie tai, jog daugelis asmenų ir daugelis e, verslo subjektų nesilaiko įsipareigojimų šiukšlių surinkimo srityje. Ši direktyva padės išspręsti šią problemą. Dėkui už Jūsų dėmesį. Dėkoju, dabar žodį suteikiame komisijos nariui Potočnikui, prašau. You, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Daugelis gerbiamų parlamentų e, narių paminėjo gyvenimą na, ir iš tikrųjų tai yra problema. Deja, problema ne vien tik tai šioje srityje, bet apskritai tai yra problema apskritai aplinkos saugos teisės aktų įgyvenimo srityje. Taigi, labai konkrečiai pasakysiu, kad puikiai žinau, kokios yra mano užduotis ir bandžiau jas pilnai vykdyti. Mes taip pat rengėme komunikatą. Uh, dėl įgyvendimo. Tai numatėme padaryti vėliau šiais metais ir tame komunikate bus svarstumi įgyvendinimo klausimai platesnėje perspektyvoje. Na, šį klausimą mes jau aptarėme su direktoratais, nes manau, kad būtent iš šios klausimus turėsime sutelkti ateityje, įskaitant ir dabartinio pasiūlymo, kurį aptarėme kontekste. Na ir, aišku, visą tai palengvintų ir gyvenimą. Dėl tikslų. Tai, mano manimu, labai svarbu nusibriežti ambicingus tikslus. Nes, e, kaip ir daugelis iš jūsų paminėjote, tai, e, tai greičiausiai auganti atliekų grupė ir galbūt ateitim, artimoje ateityje mes gyvensime elektrinių ir elektroninių atliekų pasaulyje. Taigi tikrai pribrendo metas nusistatyti tikslus. Toliau, trečia, kaštai. Aišku, kai mes suformuluojame kokį nors pasiūlymą, tai turime atsižvelgti ir į kaštus, įvertinti, kokia tai bus finansinė našta ir siekti, kad tai būtų kiek įmanoma mažesnė našta. Tačiau turime aiškiai suvokti, kad jeigu mes nesigilintume šios klausimus, tai kaštai visuomeniai, pramoniai būtų daug didesni nes ilgainiui tiesiog nebesugebėtume rasti atsakymo į šį klausimą. Dar visai neseniai mes paskelbėme ataskaitą apie atlikas ir taip pat e, lankiausi Umikor, tai yra aukštų technologijų kompanija, dirbanti elektros ir elektroninių atliekų perdimo srityje. Ir mane priblaškė kai kurie faktai, kuriuos ten sužinojau vizito metu. Taigi, mano manimu, labai svarbu, kad mes suvoktume, jog tie mobilus telefonai, kuriuos naudojame kasdien, kad juose yra e, labai brangių metalų, taurių metalų nuo aukso iki rodimo. Ir jeigu mes e, nepradėsime dabar jau šalimo metu išgauti tų medžiagų, tai niekuomet e, to nepadarysime. Tarkim, e, sužinojau, kad iš mobilių telefonų buvo išgauta 20 kg aukso ir nesuvokima, kaip, toks dal, kaip jį galima švaistyti. Na ir jūs paminėtė svarbiausią dalyką. Tai yra veiksmingas išteklių panaudojimas, tai tikrai aktualiausias klausimas šiame kontekste. Na, man rodas, ne kartą tai jau minėjau, bet svarbu, kad viso to nepamirštume. Pagal jungtinių tautų duomenys 21, 20 amžiuje e, mūsų gyventojai augo gyventojų skaičius 4 kartus, e, išmetalai 7 kartus, 16 e, energijos sunaudojimas, 30 e, kartų žuvies sugavimas, 9 kartus vandens suvartojimas. Ir jeigu galvosime, kad šios tendencijos tęsis ir 21 amžiuje ir galėsime išsiversti netautybindami išteklių, tai tikrai tie labai klysta. Taigi turime kalbėti apie veiksmingą išteklių panaudojimą ir kaip jau minėti, mūsų pasaulis vis labiau apsuptas elektrinių ir elektroninių prietaisų. Ir, ir todėl labai svarbus spręsti šis klausimas. E, kai kas kalbėjo apie geresnį e, ataskaitų rengimą, taip, į tai sustelksime ir apibendrinamas pasakysiu, kad po pirmojo skaitimo aš manau, kad esame parengę gerą produktą, kuris E, yra vertas perimti antrąjį svarstymą. Na ir galiausiai jis e, dar patobulės ir taps galbūt konkrečių teisės aktuačių. Dėkoju komisijos nariui. Dabar žodį suteikiame pranešėjui, ponui Florencui, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Jūsų pastarėjai žodžiai, ypač susijęs su išteklių naudojimo efektyvumu, yra visiškai man suprantami ir aš jiems pritariu. Pastaraisiais mėnesiais tai yra labai svarbus tikslas priimant sprendimą ir jūs turėsite atitinkamai dėrėti su taryba ir tarybai sakyti, kad per pastaruosius septynerius mėnesius taryba nepadarė jokių nuolaidų, jokių žingsnių į mūsų pusę. Tai yra keletas e, valstybių narių, kurios yra ypač užsispyrusios e, ir dėl kurių viskas buksuoja. Ir turiu pasakyti, kad tie kolegos, kurie labai įstringai pasisakė už šio pranešimo patvirtinimą, jie namuose taip pat turi labai kovoti savo vyriausybėse ir sakyti, kad taip kaip praeitie buvo, mes nebegalime toliau tvarkytis. Tik taip mes galime kažko pasiekti. Manau, ponia komisijos nary, kad artimiausiais mėnesiais mes e, turėsime intensyviai dėrėtis ir diskutuoti, jūs turėsite labai e, kietos pozicijos laikytis taryboje ir turiu pažymėti, kad atliekų tvarkymo politikoje egzistuoja labai e, didelis noras reguliuoti šią sritį nacionaliniu lygmeniu. Tačiau direktyva jau yra pagimdyta ir mums reikia toliau siekti iš, tiks, savo tikslų. Mums reikia uh, E, kovoti su problema, jog mes vis dar nesame vis pilnai šimtų procentų sukūrę e, šioje srityje veikiančios vidaus rinkos. Ir jeigu mums pavyks e, prastumti šią direktyvą, ponė komisijos narė, aš manyčiau, kad mes tikrai pasieksime didelės pažangos, pasieksime savo tikslų ir turiu, turiu taip pat pažymėti, kad jūs iki šiol puikiai dirbote, tačiau dabar dar turite griežčiau laikyti savo pozicijos. Dėkui. Grazie, Dėkoju. Diskusijos šią temą baigtos. Šiandien 11.30 pradėsime balsuoti. Dabar trumpa pertraukėlė. 11.30.